Good morning. In Polish language this is dzień dobry. All members. Labas rytas. Pradėsime posėdį, aš pirmininkausiu pradžioje lenkiškai. Labadiena. diena. Noriu pasveikinti visus komit... žmogaus teisų pakomitečio numerius ir svečius. Turiu suvaidinti labai trumpą vaidmenį. Man teko vaidmuo pirmininkauti pirmininko rinkimams šios kadencijos antrai pusiai Europos parlamente. norėjau paskelbti, kad ponia Barbara Lochbiller frakcijos yra paskirta toliau kandidatuoti ir pirmininkauti šiai, šiam pakomitečiui. Norėjau paklausti, ar yra kitų kandidatų. Nematau. Prašau pasakyti žaliųjų frakcijos koordinatorių, pana Tavarešą, pasakyti, ar jis nori ką nors pasakyti šiuo klausimu. Neturiu nieko pridėti, tik tai tai, kad Barbara Loch-Biller bus puikiai pakomitečio pirmininkė. Ir džiaugiuosi tokiu sprendimu. Ačiū. Ponas Donskis. Taip, ponė pirmininkė, mūsų nuomonė tokia pati. Alde frakcijos vardu galiu tik tai pasakyti, jog džiaugiamės, kad Barbara Lochbiller nori toliau tęsti darbą šiame poste ir mums būtų malonu šiai kandidatūrai pritarti. Liberalai laikosi to pačios nuomonės, ponia Hautai. Aš e, labai nuoširdžiai sakau, kad Barbara Lochbiller buvo puiki pirmininkė pirmosios kadencijos, e, pirmosios kadencijos pusės metu ir būtų dėlis šokas, jeigu ir toliau nebūtų mūsų pirmininkė. Ačiū, ponia Hautai. Pana Vaiderė. EPP frakcijos vardu turime pasakyti tik tai geriausius žodžius. Ir aš buvau nusigandusi, kad ponia Lochbiller jau nebebus pirmininkė, nebenori ją būti, tačiau malonu labai, kad iš tikrųjų pasirengusi tęsti šį darbą. Matome, kad visos frakcijos sutarė. kaip pasakė e, koordinatoriai. Ir dabar galime patvirtinti, kad e, bendrų pritarimų pana Lauchbiller yra išrenkama žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Širdingai sveikinu ir prašau, ponia pirmininkė, užimti postą ir pradėti darbą. Širdingai sveikinu ir manau, kad visų nuomonę reiškiu, sakydamas, kad e, ponia Barbara Lochbiller puikiai atliks šią funkciją. Ja? Yeah, so, uh, thank you for the trust. Ačiū už pasitikėjimą, už gražius žodžius. Iš tiesų, man patinka dirbti žmogaus teisų, teisų pakomitetėje, dirbti jo pirmininkė. Aš manau, kad e, tiek prezidiume, tiek visame komitete dirbame kaip viena komanda, tai yra labai džiugu. Ir esu įsitikinusi, kad padarysiu viską, ką galiu. E, toliau dirbame tai koleg kolegialių būdų. Dabar turime išrinkti vicepirmininkus. Mm-hmm. Turime hierarchiją. Pirmasis, antrasis, trečiasis vicepirmininkas. Tai pirmojo vicepirmininko postą visos politinės frakcijos sutarė nominuoti poną Gžybą, kuris buvo geras e, vicepirmininkas ir kolega iki šiol. Ar bus kitų kandidatūrų? Pone Tukešai. Aš norėčiau antrojų, į antrojo vicepirmininko postą paskelbti Agnes Lebrun kandidatūrą. Ačiū. Bet jūs, bet jūs taip pat pritarėte pono Žybo kandidatūrai. Ačiū. Ponas Donskis. Pone pirmininkė, Alde frakcijos vardu noriu nominuoti poną Kazaką į vicepirmininko postą. Pone Senišin taip pat yra keliame kandidate į vicepirmininkės postą. Ar yra kitų kandidatų, panas Autės? Aš manau, kad labai gerai, kad, kad yra esamų narių, kurie e, čia dalyvauja ir toliau, bet labai gerai, kad atsiranda ir naujų narių. Ir tai reiškia, kad mūsų pakomitečio vaidmuo didėja ir todėl džiaugiamės, kad pas mus atsirado pana Šečin. Ačiū. Dabar priminsiu kandidatus į pirmojo vicepirmininko postą ponas Gžybas, antrojo ponia Agnes Lebrun. Man atrodo, jos čia nėra. Ji yra iš Prancūzijos į trečiojo vicepirmininko postą ponas Kazakas ir ketvirtasis, ketvirtoji vicepirmininkė ponas Šečin. Senčin. Ar bus kitų rekomendacijų? Tokiu būdu manau, kad galime pritarimu išrinkti šios vicepirmininkus. So, and I would like uh, to ask you to come here. Prašau vicepirmininkus užimti savo vietas prezidiume o ankstesnius vicepirmininkus, ankstesniems vicepirmininkams, kurie daugiau nebedirbs šiuose postuose, noriu padėkoti. Man buvo puiku e, dirbti su jais, kai kurie iš jų lieka šiame komandete, skaitant ponę pirmininkę. Skaitant ponę Andrikinę. Yeah. C'est Sen... Yes, with, Senisin. With, with here, so uh, ah, okay. Without, Senisin. without that. Hello. Okay. So, then uh, again, it's a little bit late, but I wish. Uh, šiek tiek pavėluotai, bet norėčiau palinkėti visiems gerų metų. Tai pirmasis mūsų posėdis šiais metais ir tikiuosi, kad savo darbe mums pavyks pakeisti padėti žmogaus teisų srityje. Šiandienos posėdis numatytas visai dienai ir kaip ir įprasta noriu paklausti, ar pritarėte patiktam darbo tvarkės projektui, ar bus kokiu nors pasiūlymu. Jei ne, tuomet darbo tvarkė laikome patvirtintą. Esame išsiuntinėję spalio ir lapkričio mėnesių posėdžių protokolus. Ar pritarėme jiems, ar yra kokiu nors pasiūlymų dėl pakeitimų, jei netamet ačiū. Ir dabar pirmininkės pranešimai. Apžvelgia savo nuveiktą darbą. E, tikriausiai nebuvome susitikę po Sakarovo apdovanojimo įteikimo <clears throat> gruodžio mėnesį. Tuomet išgirdome labai įdomių pasisakymų ir tikriausiai toliau stebėsime, kaip keisis situacija regione, kaip tai darėme ir anksčiau. Ir stebėsime, kas naujo įvyks tuose regionuose prieš kalėdas ir naujuosius metus Egipte buvo bandoma susidoroti su nevyriausybinėmis organizacijomis, vietinėmis ir tarptautinėmis. Nusinčiau laišką Egipto valdžiai, kad mus tai iš tikrųjų labai neramina ir paraginau Egipto valdžią nustoti užsipuldinėti nevyriausybinės organizacijas. Atrodo, kad tai susijęs su e, nevyriausybinio organizacijų teisų ribojimu 1990 e, m. Sakharovo apdovanojimo laureatė Aung San Suu Kyi e, yra iš Birmos ir tikriausiai visi stebite, kaip keičiasi padėtis Birmoje ir jeigu ten padėtis iš tikrųjų toliau gerės, ji turės galimybę atvykti į Briuselį ir asmeniškai priimti jai skirtą apdovanojimą. Birmos ir ES parlamentinė delegacija uh, ryšiams su Birma vyksta į Birmą vasario pabaigoje. Būtų gerai, jeigu mes nusprendėme, kad būtų gerai, kad iš mūsų komiteto važiuotų atstovų, būtų toje delegacijoje. Aš pati rengiuosi būti delegacijos nare ir kalbėjusi su Birmos ambasadoriumi, nes peržiūrėjusi programą, nusprendžiau, kad man įdomiausia būtų susitikti su žmogaus teisų komisija, kuri atsirado Birmoje, kuri buvo įsteigta Birmoje š... po, po visų ten įvykusių persitvarkimų Mane ypač domina rinkimai, e, sąžinės kaliniai, e, darbo stovyklos ir vaikų darbas. Sausio 11 su jo 10 metų, 10 metų po to, kai Junktinių valstijų, valstijų vyriausybė Guantaname at, įkūrė kalėjimą. Ten dar yra 79 e, kaliniai, E, Junktinių valstybių vyriausybė paskelbė, kad ji uždaro tą instituciją, kad liekantis e, dar ten sulaikyti asmenys turėtų būti e, teisiami bešališkame teisme ir, arba paleisti. Deja, tai neįvyko, padėtis netgi pablogėjo, nes pradėta taikyti naują politiką ir dabar paskelbta, kad tiem ten esantiems įkaltiems asmenims nebus leidžiama patekti į e, Junktinių valstybių teritoriją ir būti teisiamiems teisme. Kinijoje per pastarąsias kelias savaitės Kinijos valdžia e, pastaruoju metu pradėjo daryti spaudimą žmogaus teisų aktyvistams, ypač Čengvai, kuris yra e, žymus žmogaus teisų e, aktyvistas Sičuanė, susilaukė tokių grasinimų gruodžio mėnesį. Ir buvo nuteistas įkalinimui dešimčiai metų, taip pat ir kitas žmogaus teisų aktyvistas susilaukė panašaus likimo. Hudžija kuris taip pat yra Europos parlamento Sakarovo premijos laureatas, e, bas, sausio 12 buvo tardamas policijoje keletą valandų. Praėjusiais metais jau baigėsi jam e, skirta bausmė, tačiau jo veikla yra labai ribota. Kaip žinome, numatytas delegacijos apsilankimas Kinijoje iš Europos parlamento ir aš kalbėjausi su tos delegacijos vadovu ir sutarėme, kad kitame Kinijos, e, šiam su Kinė delegacijos susitikime aš turėsiu galimybę ke, e, pakalbėti, kelti žmogaus teisų klausimais. Taip pat nežinau, ar taip ir bus, bet aš rengiuosi tai daryti. Susitikimas, posėdis buvo numatytas gruodžio mėnesį, tačiau jisai buvo uh, e, atidėtas. Rusija. Turime gerų žinių apie Rusiją. Prisimenate, e, kad memorialo organizacija taip pat yra Sakrovo premijos laureatė. Orlovai tos organizacijos nariui e, prieš jį pradėtas būdžiamasis tyrimas, tačiau jis buvo nutrauktas, nes Rusijos įstatymai buvo pakeisti ir pagal juos šmeištas nebėra baudžiamuoju nusikaltimu. O jis e, viešai pareiškė, kad Čečienijos prezidentas Kadyrovas yra atsakingas už memorialo narės e, Natalijos Estemirovos nužudimą. Nužudimas įvyko prieš metus dabar blogesnės žinios iš Rusijos. Byla dėl valstybės e, paslapčių atskleidimo. Ta byla prieš Igorį Kaljapiną pradėjo Čečienijos slaptoji policija. Jisai buvo žmogaus teisų aktyvistas. Ir jis aktyviai dalyvauja Čečenijoje veikios, veikusioje grupėje, kuri aktyviai nagrinėjo žmogaus teisų pažeidinėjimus toje šalyje. Mes savo ruoštų pale, paraginome Rusijos valdžią nepersekioti Kalepino už jo veiklą žmogaus teisų srityje. Parlamente mes, manau, ir toliau stebėsime situaciją ir įvykius Rusijoje. Ir noriu priminti, kad 28 vasario numatytas klausimas skirtas Rusijai. Dabar dėl Baltarusijos. Aš e, taip pat džiaugiausi, kad e, e, vakar daugelis iš mūsų komiteto dalyvavo posėdėje, kuris buvo suorganizuotas kartu su delegacija ryšiams su Baltarusija. Ir mes nagrinėjome Baltarus, situaciją Baltarusijoje ir akivaizdu, kad situacija blogėja. Ir ypač mes turėtume griežtinti savo priemonės ir taikyti ekonominį spaudimą Lukašenkos vyriausybei. Ir galbūt didinti ekonominį spaudimą įvairiems ūkio subjektams. Mes tiesiog turime išnagrinėti būdus, kaip tai galime padaryti. E, Posėdėje taip pat dalyvavo Vladislavo Kaliaivo motina. Tai yra žmogaus, kuris yra nutistas mirties bausme jo motina buvo posėdėje. Ir e, iškėlė klausimą, ar iš tiesų galima kažką nuveikti šioje byloje. Ir ponia Vaidėri iškėlė pasiūlymą e, druo komiteto vardu parašyti Lukašenkai E, ir e, paprašyti išsiaiškinti šį klausimą atidžiau, nes e, panas Koliarivas yra kaltinamas organizavęs išpolį metro stotyje. Tai, tai turime paskubėti, nes rašydami šį raštą, nes mirties bausmė turi būti greitai vykdydama. Ir ponas Šulcas taip pat parengė pranešimą ponai Lukašenkai, kuriame kaip tik ir minimas e, e, šitas, e, kaip tik minima ši byla. Aš, aš manau, kad mes neturėtume rašyti jokio rašto papildomai Lukašenkai, nes mūsų vyriausiai vadovybė jau parašė. Galbūt mes turėtume, kaip druo pakomitetis, parengti raštus dėl kitų dviejų bylų, kur taip pat yra nuteisti žmonės mirties bausme. A, aš manau, kad reikėtų šį bitą aptarti ir su politinėmis frakcijomis. Tai būtent e, iškelti klausimą dėl kovo mėnesio Rusijos rinkimų, prezidento rinkimų. Nes e, e, iš esmės į, į šios rinkimus žiūri ir Baltarusijos atstovai ir mes galime padaryti pavyzdį, kaip galime dalyvauti ir e, rinkimuose ir juos stebėti. Dabar pirmininkės e, pranešimai. Aš bandžiau juose apriepti tam tikrus konkrečius regionus. Ir dėl, dėl vieno regiono aš nieko nekalbėjau, nes e, mes kalbėsime dar šią popietę apie Pietų Ameriką. Tačiau yra tam tikri teigiami dalykai, kurias sužinojau. Šį rytą ponas prezidentas Funesas, Salvadoro pirmininkas, atsiprašė už jo kariuomenės žudynės prieš 30 metų. Ir pats prezidentas vadino šias žudynės Elmasoti kaime žiauriausiamis žudynėmis visoje šiandieninėje Pietų Amerikoje. E, Salvadorė vyko pilietinis karas, tuo metu žuvo daug žmonių, tačiau tose žudynėse daug vaikų žuvo daugiau negu tūkstantis. E, aš manau, kad e, tai yra pažymėtinas faktas, kad pas prezidentas paprašė atleidimo už šias žudynės. Aš norėčiau dar priminti, kad nuo 1992 metų nacionalinė armija Salvadore ir nacionalinė vyriausybė neigia tą faktą, kad įvyko tokios žudynės. Net e, po to, kai e, Argentinos e, teismo medicinos ekspertai E, ištyrė šią vietą ir nustatė, kad buvo e, tos žudynės įvykdytos. Taigi aš manau, e, kad tai yra puikus signalas, kaip yra kovojama su praeitim, praeities problemomis. Taigi mes aptarsime šias problemas ir žmogaus teisų pažeidimus Afrikoje dar vėliau. Taigi aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad po, ponas e, Tokiešas e, pranešė apie situaciją Nigerijoje. Praėjusią savaitę ir šią savaitę matome, kad e, ten Boko Haram sekta vykdo išpolius, nes jie neigia bet kokią vakarietišką auklėjimą, nes tai yra nuodėmė. Ir bet kokiu atveju tos problemas atsispindi žiniasklaidoje. Akivaizdu, kad tik e, ten egzistuoja tik tai vie. viena problema susijusi žmogaus teisų pažeidimais, e, kiti yra persekiojami krikščionys. Ir, jungti... ir e, policija ir jungtinių tautų mm, atstovai nesustvarko jau su šią problemą. Tai aš manau, E, jums e, ir e, politinėms frakcijoms norėčiau pasiūlyti pateikti rezoliuciją dėl Nigerijos. Dabar žmogaus teisų politikos peržiūra. Tai gruodžio mėnesį ponė Ešton pristatė komunikatą parlamentui apie žmogaus teisų lygmenį e, išorės e, veiksmų tarnyboje. Ir šis komunikatas buvo pateiktas kaip ES e, išorės veiksmų žmogaus teisų politikos apžvalga. Spalio mėnesį mūsų pakomitėje vyko išplėstinėme biuro posėdėje diskusija šio klausimo ir mes nusprendėme pateikti savo iniciatyvą pranešimą tai būtent e, dėl šios ataskaitos. Aš manau, kad mes vėl turėtume iškelti šį klausimą išplėstinėme būre ir e, apsvarsyti e, šią ataskaitą, nes kai jas stebiu dabar diskusijas tarp kolegų ir kai pasiklausiau vakar pirmininkaujančios Danijos, aš manau, kad neįmanoma iki Danijos pirmininkavimo pabaigos uh, sukurti e, nuoseklios ir rimtos apžvalgos. E, galbūt reikėtų mums e, parengti veiksmų planą, išsamesnį, kaip deklaracijos forma. Ir ten iškelti žmogaus teisų klausimus ir suskirstyti juos prioritetais. Pone Marinakė jau pasiūlė diskutuoti šiais klausimais, jie dėja negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Ir vasaro 9 dieną su pana Papovskiu mes galėsime aptarti šios klausimus. Aš tikiuosi, kad mes galėsime ištirti šios klausimus, galėsime paskubėti ir iškelti juos išplėstinėme būre ir pažiūrėsime, kas parengs šitą savo iniciatyvą pranešimą, tai, o sprendimą dėl atsakingas komitetas yra AFET komitetas. Dar kitas dalykas, dar reglamento dėl kankinimo įrangos. E, e, komisija nusprendė gruodžio pabaigoje išplėsti šį sąrašą prietaisų, kurie yra skirti kankinimams. Būtent arba bausmėms. Uh, Čia kalbama apie tam tikrus anestetikus, kuriais gali būti nužudomi žmonės tose valstybėse, kurios dar nepanaikino mirties bausmės. Kai kurie nariai, Ana Gomes ir kiti, pateikė raštą. Mes iškelime iniciatyvą pateikti deklaraciją arba pareiškimą parlamentui, tačiau nepavyko gyventi šios idėjos. Europos parlamentas buvo greitesnis ir jau nusprendė šio klausimo iniciatyvos. Aš norėčiau pacituoti, ponė Ešton, kai e, pakomentavo šį sprendimą, tai būtent ES prieštarauja mirties bausmiai. Bet Tai būtent, kad būtų siekiama mm, uždrausti tuos anestetikus, mirtinus anestetikus ir e, paskatinti e, pilietinės visuomenės organizacijas ir Europos parlamentą sugriešinti ES teisės aktų ir peržvelgti visus e, reglamentus kitais metais susijusius šiuo klausimu. Aš prisimenu diskusijas šiame pakomitėtyje, ten mes aptarėme apie kitus produktus, kurie buvo eksportuojami ir apie kuriuos mes nežinojom tai elektro, elektrošoko e, pirštinės ir e, kitos e, priemonės. Taigi, bet kokią atveju mes turime išnagrinėti šį klausimą ir rasime dar netgi kitų pavojingų dalykų, kurie turėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Taigi, taigi tiek, vat, ponia Havitai. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti paremti tai, ką sakėte apie Virmą ir Kiniją. Ir turbūt tai reikėtų aptarti e, valdybos išplėsnėme posėdėje. Turbūt ne, ne, nebuvo jūsų, e, tarp jūsų e, dokumentų strateginio pranešimo apie šį klausimą. Aš esu parengęs trumpą dalį ataskaitoje apie strateginius klausimus ir tai apie tai buvo sutarta išprasnėmo valdybos posėdėje, tai turbūt reikėtų priminti tai. Ačiū, ponui Hautai, už tai, kad priminėte tai. Aš puikiai žinau jūsų darbą ir manau, kad per kitą posėdį turėsime laiko aptarti šią ataskaitą. Kitų pranešimų, ponia Vaidarė. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau grįžti prie Baltarusijos klausimo. per susitikimą su Baltarusijos delegacija vakarą išgirdome rimtų dalykų. Tai, ką išgirdome apie mirties bausmę, aiškiai pažeidžia žmogaus teisės Baltarusijoje. Tie jaunoliai, kurie yra pasmerkti e, mirties bausmiai, turint labai menkų įrodymų, jeigu iš vis tai galima pavadinti įrodymais, rodo, kad iš tikrųjų daugelis jų yra nekalti. Atrodo, kad Baltarusija naudojami nežmoniški metodai Na ir jų atstovai kreipėsi mus, tikėdamės, kad mes galėsime jiems padėti. Vakar aš pareiškiau ne tik apgėlestavimą, bet parasakiau, kad mes turime kreiptis į prezidentą Lukašenko, kad, jis pradėtų taik, kad būtų pradėtas taikyti, taikyti moratoriumas e, mirties bausmiai. Įsivaizduokite, kad būtų e, mirties bausmė nubaustas e, jūsų sunus, jeigu nors ir žinotumėt, kad jis yra nekaltas. Baltarusijoje įvykdžius mirties bausmę netgi kūnas negražinamas artimiesiems. Tai yra iš tikrųjų labai nežmoniška situacija. Vakar posėdžio pabaigoje Išgirdome pirmininkės e, pažadą, kad bus parašytas laiškas. Pono Šulco vardu. Ir aš norėčiau e, pasakyti, kad mes, kaip žmogaus teisų pakomitetis, turėtume parašyti laišką e, reikalaujant sustabdyti mirties bausmės vykdymą Baltarusijoje. Tokiu būdu e, padidėtų mūsų pakomitečio prestižas. Ir būtų sunku suprasti, jeigu mes nepareikalautume tokio moratoriumo. Ir būtent mūsų komitetas turėtų tai padaryti mūsų vartu. Aš dėkoju poniai Lopiler e, už tai, ką jį padarė anksčiau, gruodžio mėnesį, tačiau turint naują informaciją, neturėtume praleisti šios e, progos. Tai nebūtų didelis darbas parašyti tokį laišką ir tai, e, tai padidintų mūsų komiteto prestižą. Aš manau, kad mes galime pritarti tokiam pasiūlymai skaitau dar kartą Martino Šulco pranešimą spaudai. Aš manau, kad jis taip pat minėjo moratoriumo klausimą, kaip ir ponia Ešton tai padarė anksčiau. Tačiau manau, kad galime dar kartą iškelti šį klausimą. Galėtume mes, vicepirmininkai, pasirašyti laišką prezidentui Lukašenkai. Na ir, man atrodo, parengimasis darbas jau padarytas. Ačiū, e, pirmininkė, aš tikrai džiaugiuosi, kad taip yra. Ar dar yra, noriu, ką nors, norėčiau ką nors pasakyti, pane Gomes. Pas, neseniai šventėme, e, paminėjome liūdnas metinės, tai yra Guantanamo e, dešimtojų metinių paminėjimą ir nors dar Kvantanamas, Kvantanamas dar neuždarytas, nepaisant e, prezidento Obamos pažadų. Ten yra kalinių, kurie niekada, kuriems nebuvo e, niekada pateikti kaltinimai ir nebus pateikti vakar. Trys parlamento nariai, Sara Latford, Jean Lambert ir aš surengėme e, susitikimą su kai kuriais e, paleistais e, Guantanamo kaliniais, kurie sukūrė asociaciją siekiančią išlaisvinti tuos žmonės, kuriems nepateikti kaltinimai. Šią iniciatyvą mes sudarėme visos trys, nes mums rūpi tai, kad vienas asmuo, kuris kalimas Guantaname, iš tikrųjų yra na, žmogus, kuris gali pasisakyti ir kitų vardų, nes jis kalba angliškai ir yra kaltinamas, kad jis buvo įtakingas terorizmo veikloje, tačiau niekas niekada nebuvo įrodyta. E, jo vardas yra Omaras Šakiras. Šakirbegas. Mes nusprendėme parašyti laišką prezidentui Obamai Aišku, kad tai gali būti kai kurių parlamento narių iniciatyva, tačiau aš norėčiau pasiūlyti, pasvarstyti, ar nebūtų tokio laiško būtų galima parašyti pakomitečio vardu. Tai būtų labai svarbu, nes prezidentas Obama siekia būti perrinktas ir tai taip pat būtų galima vertinti tokiame kontekste, kad dėja prezidentas Obama patvirtino reglamentą, kuris e, leidžia šiam, šiai, šiam sulaikymams, šiam e, Gvantanamo e, kalėjimui egzistuoti toliau. Ačiū, ponia Gomes. Man atėjo galva, kad ponas Frydas paskirtas prezidento Obamos ypatingo įgaliotiniu. Jis praėjusiais metais lankėsi parlamente siekdamas paramos e, iš kitų valstybių narių, e, priimant Guantanamo kalinius. Aš manau, kad galima parašyti laišką jam ir prezidentui Obamai. Kaip sakiau iš pradžių, naujasis karinės politikos įstatymas neleis prezidentui Obamai uždaryti Guantanamo kalėjimo. Tačiau galbūt galėtume suteikti, sutelkti dėmesį į būtent šį atvejį ir, ir e, visą problematiką išplėsti. Norėčiau paskelbti pakmatišio nariams, kad grupė narių parengė deklaraciją, kurią prašome visus pasirašyti. Deklaracija yra skirta klausimui, kuris turėtų būti perkaitas prezidentui Obamai ir kongreso nariams, tai yra tai yra selektyvinio žudimo, panaudojant žvalgybinius lėktuvus e, nesuderinimaus tarptautinę teisę. Taigi, tiek pirmininkės pranešimų. Na, o dabar išklausysime komisijos pasiūlymą dėl demokratijos ir žmogaus teisų remimo visame pasaulyje finansavimo reglamento 2014-2020 metams. Ir tai siejame su kitais pasiūlymais dėl stabilumo priemonės, Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės ir pasirinkimo narystės pagalbos priemonės žmogaus teisų aspektais. Grafas Lamsdorfas yra mūsų pranešėjas. E, vienu dėl e, žmogaus teisų priemonės, e, ponas Kukanas yra partnerystės, kaiminystės ir partnerystės priemonės pranešėjas, jo čia nėra. Ponas Vigeninas yra pranešėjas pasirinkimo narystėje pagalbos priemonės klausimų. Jo taip pat čia nėra. Na, o bendras parlamento pranešė, bendra parlamento pranešė yra pana Janaku dėl daugmetės finansinės programos. Manau, kad atitinkamų politinių frakcijų kolegos praneš atitinkamiems pranešėjams, ką mes e, šiandien aptarsime. Manau, kad pirmiausia būtų gerai suteikti žodį komisijai, ponui Kristijanui Šmitui. Žmonių, žmogaus ir e, socialinio vystimosi generalinio direktorato atstovams. Taigi prašom papasakoti, kiek esate pažengę rengdami reglamentą. Čia, and, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti jūsų išrinkimu, taip pat ir vicepirmininkus su išrinkimu. Tikime sėkmingai bendarbiauti su jumis ir kitais komiteto nariais. Kadangi pirmą kartą pasisakau šiame komitete, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad turiu galimybę čia būti. Aš esu naujasis e, direktorato užsimančio žmogaus teisėmis direktorius. Mes užsimame žmogaus teisėmis pilietinė visuomenė, visuomenė švietimo klausimais. Taigi man tikrai e, džiugu būti čia šį rytą. Pasiūlymas dėl reglamento 2014-2020 metams. Turiu keletą skaidrių, kurias norėčiau parodyti jums ir su Kristinos pagalba. Tikiuosi, netrukus jas ir pamatysite. Pradėsiu nuo įžangos. šiuo metu išgyvename pokyčius ir galbūt dabar ne pats geriausias laikas siūlyti didinti finansavimą, tačiau reikėtų e, daugiau investuoti į žmogaus teisės pasaulyje, nes padėtis e, pasaulyje keičiasi ir mes parengėme pokyčių darbo tvarkę, kurioje žmogaus teisų sritis yra labai svarbi. Jūs tikriausiai žinote, kad komisija pasiūlė e, naują požiūrį, e, kur dėl paramos teikimo parama susieta su e, tikslais, keliam, su, su keliamais tikslais žmogaus teisų srityje. Taigi todėl mes siūlome padidinti investicijas į žmogaus teisų sritį. Šiek tiek apie kontekstą. Antras punktas, punktas - žmogaus teisų ir demokratijos instrumentas nėra vienintelė priemonė. Žmogaus teisų situacijos peržiūra pristatyta baronienės Ashton reiškia, kad žmogaus teisės yra svarbių elementų visose sritise, kur vykdomas dialogas su trečiosiomis šalimis. Taigi šis žmogaus teisų ir demokratijos instrumentas nėra vienintelė priemonė. Ne, to, tos priemonės finansinis dydis yra saliginai nedidelis, lyginant su kitomis priemonėmis. Tai reiškia, kad komisija net, m, sprendžia žmogaus teisų klausimus ne tik tai naudodamas iš šią priemonę, bet ir kitomis. Uh, Ir šios priemonės didžiausias privalumas tai, kad ji papildo kitas egzistuojančias priemonės ir tai yra papildomas svertas, norint daryti, keisti padėtį žmogaus teisų srityje. Šiek tiek apie rezultatus ir ko patirtį, kurią sukaupė gyvendinami dabartinį instrumentą per dabartinį e, biudžeto laikotarpį matote, kad operacijų, kurias vykdysime skaičius auga. Kitas dalykas, dabar šis instrumentas labai sėkmingai integruotas beveik e, šimte delegacijų, Europos komisijos delegacijų dirbančių įvairiose šalise, taigi dabar jo jis įgyvendinamas, pritaikomas pasauliniu mastu. Ir komisija jį panaudoja žmogaus teisų klausimais beveik šimte e, delegacijų būstinių. Netrukus turėtų pasirodyti dar vienas tos instrumento įgyvendinimo vertinimas. Kita mėnesį jis bus paskeltas, bet aš galiu trumpai pristatyti, kas bus tame vertinime. Visų pirma, ta priemonė padėjo pasiekti iškeltų pasiekė ją įkeltų tikslų. Tai čia pozityvus aspektas yra ir neįgiamų išvadų. Čia cituoju. Reikia ryštingų sprendimų, kurie užtikrintų, kad žmogaus teisės nustotų būti kažkokia mažiau, netokia svarbia tema, antrarūšia tema. Čia yra kolegos iš direktorato, kurie mm, pristatys plačiau tą temą. Taigi reikia užtikrinti, kad ši, šis instrumentas būtų iš tikrųjų naudingas ir veiksmingas. Taigi užbaigdamas šio klausimo svarstymą, norėčiau pasakyti, kad reikia daugiau didesnį kitokios strategijos, daugiau lankstumo ir daugiau finansavimo. Tik vienas iš trijų projektų, kuriuos norėtume finansuoti, gali būti finansuojamas. Tik tai vienam iš trijų turime lėšų. Apie turinį. Kaip atskleidė vertinimai, ta priemonė pasiteisina, ji įgyvendina jai keliamus tikslus, todėl čia keisti nieko nereiktų. E, jo, jos skiriamieji bruožai, kaip, kaip žinote, yra puikiai žinome. E, nereikia prašyti trečiosios šalies, e, kurioje ta priemonė pritaikoma pritarimo. Taip pat jį, ta priemonė yra ypač lanksti ir paranki m, mm, sudėtingose situacijose. E, ir ji papildo kitas priemonės. ES rinkimų stebėjimo misijos e, išlieka svarbiu tų priemonių e, elementu. Ir, ir kaip ir anksčiau, iš šios priemonės politinės partijos tiesiogiai ne, finansuojamos negali būti. Mes dirbame su politiniais fondais Europoje. Uh, pasitelkdami jų pagalbą, kad jie padėtų mums akcentuoti pluralizmo svarbą trečiosiuose šalise, vykdyti kampanijas tuo klausimu. Tačiau partijų ne, nesirengėme finansuoti. Inovacijos. Mūsų teikiamame pasiūlyme. Visų pirma, kaip matote, tikslai suformuluoti aiškiau akcentuojama e, parama žmogaus teisėms bei demokratinių procesų sklaido, sklaida akcentuojama. Mes pabandėme atnaujinti šio reglamento aprepti ir pabandyti jas išvelgti į pokyčius įvykusius nuo 2007-ųjų, labiau akcentuojant ekonominės ir socialinės teisės, sąžinės laisvę, Man atrodo, kad nepakankamai dirbame siekdami žiniasklaidos laisvės ir interneto laisvę. Nenoriu per nelik reklamuoti socialinių tinklų, tačiau tai yra svarb, svarbus naujas reiškinys ir mes norime išnaudoti šias naujoves. Mes siūlome strategiškai akcentuoti šalis, kuriuose padėtis sudėtingiausia ir kur demokratijai ir žmogaus teisėms iškyla didžiausia rizika. Tai reiškia, kad gali tekti didinti konfidencialių projektų kiekį. Jau, kaip sakiau, 100 iš 180 gali tekti projektų sąrašą išplėsti, jeigu norime sutelkti dėmesį į sudėtingiausios situacijos šalis. Galbūt bus galima rasti nau, naujų būdų, kaip toliau informuoti komitetą ir parlamentą apie mūsų vykdomus projektus ir mes tai rengiamės daryti reguliariai. Galiausiai ypač akcentuojame demokratiją kaip procesą, ne tik, ne, neapsiribojame vien rinkimų stebėjimo misijomis, domimės, kas vyksta ir tarp rinkimų. Kaip jau sakiau, reikia užtikrinti, kad žmogaus teisės nebebūtų antrarūšė tema. Žmogaus teisės turi būti integruotos ir kitas priemonės. Nesiūlau skaityti, bet noriu pasakyti, kad kuomet buvo patvirtintas kitos priemonės, kaip ir ši priemonė, tai yra stabilumo priemonė, kaiminystės priemonė ir pasirengimo stojimui priemonė, visų tų priemonių tiksluose yra akcentuojama, akcentuojamas žmogaus teisės ir būtinybė e, vystyti veiklą žmogaus teisų srityje. Pasirengimo stojimui priemonė čia matote tą formuluotę. Ir pokyčių darbo tvarkėje be abejo visą tai atitinkamai akcentuojama. Lankstumas. Tai vienas svarbiausių aspektų Ir šiuo požiūriu, būtent šiuo aspektu ši priemonė skiriasi nuo visų kitų. E, svarbu išlaikyti neoficialių partnerysčių galimybę, galimybę dirbti su asmenimis, kurie neturi kažkokio juridinio statuso arba netgi su asmenimis, kurie net, kurių situacija yra sudėtinga jų gimtojo šalyje. norėtumėme išlaikyti galimybę projektuose pakatotiniai subsidijuoti vystomą veiklą. Taip pat iš patirties galime pasakyti, kad nedidelės dotacijos iki 10 tūkstančių eurų skirtos žmogaus teisų gynėjams, kuriems skubiai reikia pagalbos, yra ypač e, naudinga galimybė ir e, tokio finansavimo poreikiai e, dažnai yra, dažnai iškyla. Dar viena svarbi naujovė. Tai suma, dydis. Grįžtu prie to, nuo ko pradėjau. Manome, kad susidariusi padėtis reikalauja didesnių investicijų į žmogaus teisės. Ir patirtis rodo, kad tai apsimoka ir kad tai svarbu. Todėl siūlome padidinti finansavimą, iki, kad per metus mums skiriamas vokas būtų 250 milijonų eurų. Taip pat siūlome galim, galimybę tiesiogiai teikti finansavimą pačiais sudėtingiausiais atvejais. Žinoma, sieksime išlikti konkurencingi ir skaidrus, kuomet e, renkamės geriausią pasiūlymą, tačiau yra situacijų ir šalių, kur neįmanoma skelbti konkurso ir sulaukti paraiškų. Viena iš, iš tokių savame suprantamų atvejų, kuriuos aš ir nurodžiau skaidrėje, kai kuriuose šalise mums reikalinga galimybė suteikti konkre finansavimą konkrečiai, konkrečioje situacijoje. Pavyzdžiui, stabilumo e, priemonės taikime tokie, to, to, tokiems atvejams skirta 2 milijonai eurų. Galiausiai supaprastinimas. Tai išdėstyta ne čia, bet horizontaliajame įgyvendinimo reglamente, kuris taikomas visoms priemonėms. Ir ši žmogaus teisų priemonė yra visiškai nesuvaržyta, nes tai yra visame pasaulyje panaudojama priemonė ir todėl mums būtina galimybė dirbti su ne tik europietiškomis, bet ir pasaulinėmis organizacijomis ir struktūromis. Taigi, ponia pirmininkė, tiek būtų. Toks būtų naujojo sos priemonės pristatymas komitete. Norėčiau užbaigdamas pasakyti, kad Birmoje, kurią minėjote, uh, savo pasisakymą. Ta priemonė jau naudojama ir dabar komisija pasiūlė naują priemonių paketą, pagal kurią mūsų veikla Birmoje ženkliai išsiplečia, o žmogaus teisų priemonė tampa svertų, e, kurį pasitelkėme vykdami projektus kaimo vietovams skirtiems projektams, taip pat kitur. Mm, komisijos narys Pybalks vyks į Birmą vasario mėnesį. Ir tai jį bus susijęta su viso kito, visomis kitomis priemonėmis. Norėčiau padėkoti komiteto nariams už jų dėmesį ir tikiuosi, kad jūs palankiai vertinsite mūsų siūlymą. Ačiū. Šmit. Ačiū Šmitai už šį pristatymą. Aš pirmiausia turiu du klausimus prieš suteikdama žodžio, žodį kitiems kolegoms. Ar mes galime a, gauti jūsų prezentaciją, kad galėtume padalyti ją nariams? Ir kitas dalykas, aš nelabai supratau, kaip jūs bendradarbiaujate su išorės veiksmų tarnyba. Pavyzdžiui, su a, žmogaus teisų politikos priemonių skyriumi. Tačiau gal jūs galėsite tai paaiškinti atsakydamas į kitus klausimus. Uh, E, pranešėjas yra grafas Lamsropas, gal jūs pradėkite. E, e. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už savo pasiūlymų dėl demokratijos žmogaus teisų rėmimo pristatymo. Akivaizdu, kad ši priemonė yra būtent ta priemonė, kuri svarbiausia yra ES veiksmams ir veiklai visame pasaulyje, kinas žmogaus teisės. Uh, Ir ši priemonė turėtų būti taikoma visame pasaulyje. Tai, tai yra svarbiausia, todėl labai gerai yra įvertinti e, šią priemonę ir taip pat taikyti atitinkamas naujoves. Aš e, e, turiu tą patį klausimą kaip ir jūs, ponė pirmininkė. Taigi būtent koks yra bendradarbiavimas su išorės veiksmų tarnyba, nes dabar kaip tik tai kūriamos tos priemonės, jos dar tik tai taikomos ir gyvendinamos. Ir e, mes dabar esame nu, naujoje situacijoje ir todėl būtina išsiaiškinti, kaip vyksta šis bendradarbiavimas. Žinoma, e, teisinga, e, kai jūs sakėte apie šitą esminį momentą, tai būtent, kad mes turime, kaip tik tai dabar pats geriausias laikas atkreipti dėmesį į mūsų deficitus ir dabar didžiausias dėmesys turi būti kreipiamas į uh, demokratijos žmogaus teisų rėmimui e, ir e, dabartinė situacija pasaulyje tikrai stebina. Na, kitas e, klausimas yra susijusius yra su demokratija ir demokratijos rėmimu. Komisija nori per šią priemonę vis dėlto nefinansuoti politinių partijų. Ar komisija pasvarstė, ar galima šią priemonę taikyti kaip papildymą kokia nors institucijai, pavyzdžiui, Europos demokratijos fondui. Kągi svarsto šią klausimą komisija? Antras klausimas. Kita mėnesį aš norėčiau susipažinti su Mm, įvertinimo rezultatais. Iki šiol aš negalvoju apie Patriciją kaip apie geto vaiką. Ar mes galėtume kažką nuveikti, kad e, išvestume žmonės iš tų getų? Ir e, žinoma, Europos parlamentas konstruktyviai bendradarbiavo spręsdama šį klausimą, tačiau e, norėčiau iškelti ir kritinį klausimą. Jūs pasakėte, kad vienas, viena iš stiprybių šios priemonės yra tai, kad jis e, suderinamas su kitomis priemonėmis. Tačiau e, pačioje pabaigoje savo pristatome, jūs pristatėte naujas galimybės. Tai būtent, kad tiesiogiai galima taikyti finansavimą ir pasakėte, kad iš esmės e, ši priemonė yra labai panaši į stabilumo priemonę. Tai būtent struktūra ta pati yra. Jūs kalbėjote apie, apie tos e, kelius šimtus milijonų eurų ir todėl kyla klausimas, e, kodėlgi tas finansavimas yra dubliuojamas, nes iš esmės tas dvi priemonės, stabilumo ir demokratijos žmogaus teisų rėmimo, jos dubliuoja viena kitos veiklą ir finansavimas dubliuoja vienas kitą. Kitas dalykas - e, tas finansavimo panaudojimas. Aš nuolat kalbėdamas su nevyriausybinės organizacijomis, su žmogaus uh, teisų gynėjais ir jie pabrėždavo, kad užpildyti formuliarus ir gauti tą finansavimą yra labai sunku. Ir pirmininkaujantį Lenkiją bandė sukurti lankstesnę priemonę ir paprastes, paprastesnę priemonę, kad būtų gautima, galima finansavimą. Ir kokius konkrečius pataisimus ir kokius pagerinimus jūs pasiūlytumėte? Aš žinau, kad tai yra ne jūsų kompetencija, Tačiau e, man būtų įdomu išgirsti, kaip jūs įsivaizduojate tokį supaprastinimą finansavimo. E, paskutinis dalykas, čia aš dėl turinio norėčiau dar pasiaiškinti. E, dėl analizės mes jau ilgus metus sutarėme. Tai yra būtent rinkimų stebėjimas yra labai svarbus remiant demokratiją. Aš pats dalyvauju tokiuose misijose ir žinau, kad ši priemonė yra tinkama Tačiau kokia yra sąsaja šių misijų su, e, su demokratijos rėmimu, iš esmės su pačiu finansavimu, nes tokios sąsajos praktiškai nėra. Jūs e, sakėte, kad norėtumėte e, užtikrinti demokratijos ciklą, būtent ir per, stebėse, per stebėjimo misijas, ir per finansavimą. Taigi, koks yra santykis tarp šių dviejų elementų? Taigi, e, aš norėčiau, e, taigi, e, aš pritariu jūsų tikslams, nes tai yra mūsų visų bendri tikslai skatinti demokratiją. Ačiū, ponė Lamsarfai. Jeigu jums tinka, panašmi, tai tada mes galime surinkti daugiau klausimų. Pane Jėglė, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs e, su perrinkimu. Tai mane labai džiugina. Aš turiu kelis klausimus dėl šios temos. Būtent kalbant apie žmogaus teisų įrimimą ir atsižvelgiamą į savo ankstesnius darbus susijusius su žemės ūkio politika, nes e, tų dvišalės sutartys, dėl kurių mes deramės, E, būtent irgi susijusios yra su žmogaus teisėmis. Mes galime tose sutartyse tai ir pa paminėti. Ir mes galime uh, ginti šiuose sutartyse dėl žemės ūkio politikos uh, darb darbuotojus ir darbininkus atitinkamose šalyse. Man uh, labai įdomu, ka, kaip jūs minėjote, uh, apie kaimo plėtrą daugiau išgirsti. Man atrodo, uh, kad e, e, žmogaus teisų rėmimo priemonės galėtų būti puikus, e, puikus dalykas, skatinant demokratiją ir skatinant taip pat ir kaimo, kaimo plėtrą. Aš paminėsiu tai, ką sakė pirmininkaujantį Daniją Žemės ūkio komitete. Man pasirodė įdomios mintys Danijos. Būtent žemės, tai yra žmogaus teisės aptarti, derantis dėl mm, įvairių sutarčių susijusių su žemės ūkiu arba su prekyba, nes būtent tai galėtų būti svertas sudarantas sutartis. Taigi, kaip būtų galima organizuoti finansavimą, atsižvelgiant į žmogaus teisų situaciją. Ir kaip galėtume atitikti reikalavimus keliamus mūsų pakomitetyje. Pavyzdžiui, mažos bendruomenės, kur yra kelios e, šeimos galėtų teikti irgi savo iniciatyvas, e, kuriuose būtų taip pat ginamos žmogaus teisės. Lyder, pavyzdžiui, projektai, e, kurie taikom žemės ūkio srityje, tai yra puikus pavyzdys, kaip kooperatyvai, bendradarbiaudami su savivaldybėmis arba skiri žmonės, gali iškelti projektus ir gauti finansavimą tiesiai iš Briuselio. Žinote, kaip Vokietijoje puikiai veikia tokia sistema. Ir man atrodo, kad tai yra puikus aspektas. Tačiau man trūksta sąsajos. Kaip mes galime, sudarydami tas sutartis, atsižvelgti į žmogaus teisės. Ačiū, ponė Jeglė, toliau ponė Vaiderė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą, kuris uh, yra susijęs su pono Lamsdorfo klausimu, kaip praktinis klausimas. Taigi, kaip veikia e, šitas mechanizmas teikiant tas tiesioginės subsidijas, nes ponas e, Grafas Lamsdorfas pasakė, kad nevyriausybinės organizacijos susiduria su sunkumais e, prašydamas tokio finansavimo. Galbūt, ponia Šmitai, galėtumėt paaiškinti, kaip veikia tas mechanizmas, kas kokią parašką turi teikti, kokia tikimybė, kad gaus finansavimą atitinkamos nevyriausybinės organizacijos. Tai būtent kaip vyksta tas procesas. Uh, Richard Howitt. Richardas Howittas. Reikia priminti, kad praėjusį kartą buvo pateiktas pasiūlymas išplėsti priemonę prieš penkerius metus E, buvo siūloma iš vis šios priemonės atsikratyti. Dabar e, pozicija yra produktyvesnė turbūt, nes kalbame apie šios priemonės stiprinimą ir išplėtimą. Taip pat su kitomis kolegomis norėčiau pasveikinti poną Šmitą. Tikiuosi, kad jūs reguliariai lankysitės pas mus e, ir mes dirbsime kartu. Aišku, jūs dirbate ir su išras veiksmų tarnyba, bet mes taip pat mokomės dirbti kartu. Mes remiame principus remti žmogaus teisų gynėjus. Mes taip pat norime pagirti ES delegacijų darbą ten, kur kyla grėsmė žmogaus teisėms, žmogaus teisų gynėjams. Taigi, dar pamatysime, ar negalima būtų skurti kokią nors sisteminę mechanizmo žmogaus teisų gynėjų paramai, kuriems reikia prieglopščio Europoje. Dėl supaprastinimo mes, aišku, remimame šį principą ir, aišku, džiaugiamės tokiu pasiūlymu. Tačiau e, kolegos teisingai kelia klausimą dėl tiesioginių e, subsidijų ir turbūt reikalinga ties, e, tinkama priežiūra šio principo naudojimui. Nors kolegos, aišku, puikiai supranta, kad blogiausia būtų, jeigu biudžeto komitetas pradėtų diskutuoti apie konkursus kažkokius, nesuprasdami, kas yra žmogaus teisų krizė. Beje, aš e, man pritruko e, jūsų kalboje struktūrinio dialogo paminėjimo su šiuo komitetu. Hmm. Dėl žmogaus teisų rėmimo pasaulyje finansavimo. Mes e, ne vieną kartą aptarinėjame konfidencialius projektus e, uždarose posėdžiuose ir turbūt tai padėjo ir pareigūnams, ir parlamento nariams. Ir per išorės e, dokumentų aptarimus, e, per plenarinę sesiją, sesiją su Fiule ir Ašton minėjome, kad apie tai reikėtų kalbėti dažniau, apie struktūrinį dialogą ir tai turėtų būti dalis mūsų pokalbių, kalbant apie atskaitomybę ir konfidencialumą. Nieko nekalbėjote apie svarbų klausimą, tai yra susitarimą tarp tarybos, komisijos ir parlamento dėl padidėjusio parlamento vaidmens priežiūros vaidmens e, ateityje. Mes kaip parlamentas turėsime bendro sprendimo galės e, strateginių dokumentų klausimų ir galėsime daryti įtaką prioritetams po 14 metų. Ir gaila, kad jūs apie tai nekalbėjote, nes jūs e, komisija esate sustarimo dalis, sustarimo šalis. Norėčiau išgirsti jūsų komentarą. Ir kolega Lamsdorfas sakė, kad e, jūsų tylėjimas e, e, demokratijos fondo klausimų tiesiog buvo kvapą neužiantis. Žinoma, kad parlamente yra įvairių nuomonę šiuo klausimu. Panas Lamsartovas baidos taikyti įvairias nuomonės. Bet jeigu kalbėsime apie, pavyzdžiui, politinių partijų paramą, tuomet kyla klausimų, kada mes kalbame apie politinę partiją, gimstančią politinę partiją, judėjimą, Taigi, papasakokite mums, kaip jūs skiriate šios įvairius e, atvejus. Jūs nežinote, aš nežinau, bet jeigu mes iš tikrųjų norime prisidėti prie arabų šalių pokyčių, mums reikia remti opozicinius judėjimus. Taigi reikia e, išsiaiškinti, kaip tai daryti, galbūt demokratijos fondas padėtų tai padaryti. E, mano kolegė Gomes e, būtent apie tai kalba labai dažnai. Tačiau e, tylėti apie tai nebūtų brandus požiūris. Dar trys dalykai. Teminėme sąraše buvo kalbama apie verslą ir žmogaus teisės ir kaip e, ponia Gomes dažnai kalba apie fondą, aš dažnai kalbu apie verslą ir žmogaus teisės. Taip pat ir seksualinių mažumų teisės. Tai yra problema daugelėje šalių ir reikia apie tai kalbėti. Ar šis klausimas yra teminis klausimas e, jūsų pasiūlyme? Ir pagaliau minėjote labai gerus dalykus apie integravimą. Visi yra už tai, apie žmogaus teisų integravimą į visus įvairias politikos rytis praėjusį kartą, kai svarstėme šią priemonę, tai buvo vos nesiekiama jas sunaikinti. Taigi mes e, dėkojame ir džiaugiamės tuo, ką jūs kolegos yra padarę kitų priemonių atžvilgių integravimo prasme. Tai yra svarbus dalykai. Tačiau ši priemonė proporcingai sudaro labai nedidelę e, pinigų sumą palyginti su kitomis išorės priemonėmis ir reikia ne tik įtraukti e, integravimo principus, bet ir mechanizmus numatyti. Pirmiausia, kodėl nepanaudoju stabilumo priemonės ir Tačiau savo pasisakymę nekalbėjote apie tai, kaip jūs taikysite tai, ką parodėte kai kalbame apie mažą verslą, mes sakome, kad pirmiausia mažas verslas. Kaip galima pasakyti integracija pirmiausia ir kaip tas priemonės po to panaudoti. Sprantu, kad klausimai yra gana sudėtingi, tačiau e, labai norėčiau išgirsti jūsų atsakymus. Thank you, uh, now, Madam Gomes. Ačiū dabar, ponė Gomes. Ačiū. Noriu pasveikinti čia jūs, ponė Šmitai, ir pasidžiaugti labai naudingu pasikeitimu nuomonėmis su ponu Lenormand, kuris kuri e, pas mus lankėsi praėjusiu metų bėgyje. Ir noriu Jūs patikinti, kad mes su visų konfidencialumu e, nagrinėsime mums teikiamą informaciją ir kad tikiuosi sėkmingai bendradarbiausime. Norėčiau pratesti ir šito habito klausimą. Kodėl teisinis, kodėl taikomas deleguotojų teisės aktų e, juridinis pagrindas, kalbant apie netaikomas e, deleguotojų teisės aktų e, pagrindas šiai priemoniai, žmogaus teisų ir demokratijos priemoniai. Noriu paklausti, kaip jūs, kokiais būdais, kokiuose sritise Europos parlamentas galėtų bendradarbiauti su jumis, su komisija, domėdamasis, tirdamas, kaip kiti, kit, kitos priemonės žmogaus teisų srityje, pavyzdžiui, kaiminystės politikos priemonė. Taip pat galėtų būti panaudojami ypač valstybėse, kuriuose situacija nėra labai kontroversiška, bet kur Europos e, valstybės siekia e, užsimti žmogaus teisų sklaida. Kalbu apie šalis, kurios yra gana išsivyšusios ir išsivyšusios industrializuotos valstybės, kurios nedaug ne, ne, ne dėmesio skiria žmogaus teisėsim ir demokratijai. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti Etijopiją, kuri gauna daug e, paramos iš ES fondų. Ir parlamentas neturi galimybių kontroliuoti, kaip užtikrinamas žmogaus e, teisų aspektas toje srityje. Ir vis to, to, to klausimo kuravimas vyksta per per Europos vystomą į fondą Europos parlamentas neturi jokių galimybių kontroliuoti, koks darbas vykdomas. O parlamentas norėtų paremti Etijopijos, tuos apie Etijopijos žmonės, kurie kovoja už žmogaus teisės. Toliau tiesiu Ričardo mintį. Aš e, esu tikrai entuziastinga Europos demokratijos fondo rėmėja. Aš suprantu tai, ką Jūs pasakėte dėl nenoro finansuoti politinių partijų pasinaudojant Jūsų pristatytomis priemonėmis. Tačiau aš manau, kad čia yra didžiulis poreikis Ypač jeigu vykstame, nukreipsime žvilgsnį tas šalis, kur demokratija gimsta arba kur yra jėgų e, kovojančių su diktatūra. Pietinėje mūsų kaiminystėje yra apstu tokių pavyzdžių. Pažvelkime į Libiją, kur politinių partijų prieš kurį laiką nebuvo kaip paremti demokratinius procesus ten, artėjant rinkimams, jei mes net negalime paremti politinių partijų kūrimo. Ir būtent čia uh, Europos demokratijos fondas būtų ypač parankus ir naudingas, jeigu pavyktų pasiekti sutarimo dėl to, kokia kryptimi turėtų tas fondas būti gyvendinamas. Galbūt būtų galima paremti politinės organizacijas, partijas, organizacijas, kurios, e, kurių darbo tvarkė yra aiškiai politinė. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte ir šitą klausimą. Dar vienas dalykas. Mane tikrai stulbina tai, kad mes neužtikriname tokio fondo kontrolės. Ir iš tikrųjų mes atiduodame viską valstybėms narėms ir vyriausybėms, jų kontroliai, o jų visų planai, darbo atvarkės ir tikslai skiriasi. Tačiau tai jau kitas klausimas. Galiausiai turiu vieną klausimą. kaip pasitelkiant šią priemonę very confusing. E, demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonė galėtumėme pasitelkti kovai su korupcija, kuri daugelie šalių dažnai susijusi su žmogaus teisų pažeidinėjimais. Ričardas irgi kalbėjo apie žmogaus teisės ir verslą. Kita labai svarbi tema, kuri nepelnytai pamirštama. Manau, kad jos svarba mūsų svarstymuose tikrai turėtų būti didesnė. Ačiū. Ir dabar žodis ponui Tavareš. Have... Ačiū. Turiu trumpą klausimą. Norėčiau, kad patiktumėte iškalbingą pavyzdį. Ko, kaip vyksta tas uh, subsidijų kon, konkursas, kaip teikiamos paraiškos finansavimo iš tos priemonės? Jūs minėjote, kad yra galimybių uh, tokius e, konkursus skelbti. Aš norėčiau, kad jūs pristatytumėte, kaip praktiškai viskas atrodo, kaip pateikite konkrečių pavyzdžių. Įsivaizduokite kažkokią neegzistuojančią valstybę, kur neleidžiama, tarkim, kai kurie leidiniai buvo uždaryti, žmonės bando bendrauti pasitelkdami socialinius tinklus, Kaip juos paremsite? Kas bando užmėgsti kontaktą su tais žmonėms, žmonėmis? Kas kontroliuoja, kaip tos lėšos panaudojamos? Jeigu jūs finansuojate, jeigu sakėte, kad nefinansuojate politinių partijų, kaip užtikrinate, kad galiausiai tos lėšos nepatektų politinėms partijoms? ir kaip mums įsitikinti, žinoti, kad e, įgyvendinti projektai buvo sėkmingi ar ne. Ar galime dalyvauti uždarose posėdžiuose, kur e, kolegos įgyven, kur žmonės įgyvendinti tokius projektus pristato, atsiskaito už savo darbą. Gal galėtumėte atsakyti į šiuos klausimus, pateikė vieną pavyzdį, iš pat, vieną, du pavyzdžius, kad, gal, kad mes suvoktumėme, kaip konkrečiai praktiškai viskas atrodo atskiriuose šalise. Mr. Macmillan Scott, I think. Pone Macmillanai uh, Scottai, eh, man atrodo, kad labai uh, svarbu buvo sukurti tokią priemonę ir stesti. Uh, <laughs> iš esmės Gal jūs dar nežinote, kaip jis toliau visi įvykiai, tačiau jums tik pažadis. Taigi, taigi, ačiū, panė pirmininkė, labai e, sveikinu jūs su užtarnautų perinkimu. Aš e, taip pat sveikinu kitus koordinatorius, kurie buvo perrinkti arba išrinkti šiandien. Tai labai svarbus e, pakomitėtis ir jo veikla aš tai stebiu su dideliu susidomėjimu, tačiau dėja aš negaliu būti jo pilnaverčiu nariu. Taigi, pranešėjo pasirinkimas demokratijos žmogaus teisų remimo e, pasaulyje finansavo, finansavimo klausimų yra labai tinkamas mm, ir mm, taip pat labai tinkami šešėliniai pranešėjai. Aš taip pat norėčiau pasipasveikinti taip pat ir mm, tiesiog pakomis šią komandą Ir taip pat labai malonu uh, matyti uh, pažįstamus veidus iš komisijos. Aš kai, kai įėjau, aš iš karto pamačiau, kad vėlgi jūs esate čia. Tikriausiai vėl e, aptariama šitą patį priemonę. Nes ponia Flotra, jūsų pirmtakė buvo pranešėja mm, prieš kelias metus šio klausimo. Ir iš tiesų tai yra puikiai parengta programa labai svarbi visuomenės akise ir rinkėjų, mūsų rinkėjų akise. E, ir remiantis Eurobarometru e, praėjusią savaitę e, paskelbusio ataskaitą buvo parašyta, kad Europos parlamentas turėtų vis dėlto daugiau nuveikti žmogaus teisėjų srityje. Būtent toks buvo prioritetas iškeltas mūsų rinkėjų. Todėl mes turime šį klausimą nagrinėti labai rimtai. Kaip jūs jau pradžioje minėjote, pradėdama nagrinėti šią priemonę, mes turime tą pačią patirtį, kuri mus dabar ir skatina sukurti Europos demokratijos fondą. Ir ilgus metus prieš griūnant Berlyno sienai buvo labai sudėtinga gyveninti tokias demokratijos skatinimo priemonės, nes nebuvo atitinkamų E, priemonių. Iš tikrųjų, buvo e, rengiamas mažytės programos, tačiau jos nebuvo labai e, ko koordinuojamos, o griuvus Pelino sienui Europos parlamento ir valstybių narių apetitas išaugo ir buvo nuspręsta sukurti kažką konkretaus ir per po, ir porą metų užtruko, kol buvo sukurtas Europos demokratijos fondas. Tai buvo 1999 metais ir buvo įtraukta į mūsų darbo tvarkę taip pat ir žmogaus e, teisio e, perspektyva. Visų pirma, mes skatiname žmogaus teisės ir Europos e, vertybės, nes būtent šios dvi Šie du elementai papildo vienas kitą. Tai e, e, Europos komisija padidino e, finansavimą šioms priemonėms, nes matome, kad ara, arabo revoliucija dar nesibaigė ir ES taip pat yra suinteresuota teigiamais poslinkiais šioje srityje. Ir, ir, iš esmės, panas Lamsdorfas. Uh, pareiškia priekaištą, kad Europos demokratijos fondas nekeliamas kaip klausimas šioje diskusijoje, tačiau tai yra truputį kita diskusija kryptis. Uh, Aš atsiprašau, kad nežinau ankstesnių pasisakymų. Aš pasakyčiau, kad e, nedidelės dotacijos iki 10 e, tūkstančių eurų jos pasirodė pakankamai sėkmingos. Tačiau mes matėme prieš porą savaičių. E, kad tos, tas finansavimas, kuris yra skiriamas demokratijos žmogaus teisų remimo priemonė, E, man atrodo, kad e, šitas e, Europos demokratijos fondas papildo šią priemonę. Man atrodo, kad iš esmės priemonė tapo biurokratinė ir atsargi. Ir iš esmės tai yra vystumo ir bendradarbiavimo priemonė, o ne demokratijos rėmimo priemonė. Aš vis dar manau, kad yra tam tikri konkretus atvejai, kur, kur taip Mes turime sukaupę patirtį komisijoje ir Europos parlamente, nagrinėdami šios atvejus. Ir yra tam tikro, tam tikro lankstumo, tačiau mes neturime mechanizmo, kuris. kuris yra paneigtinas, kaip amerikiečiai sako, Tai vadinasi, e, tai yra kūriami tam tikri e, konfidencialūs mechanizmai, e, kurių, kur galima paneigti, kad jie apskritai egzistuoja. Ir tais mechanizmais remos politinės partijos. Taigi būtent mes turime paklausti, ar mes turime iš tiesų turime tokius mechanizmus, kaip ES, kurie skatiname demok demokratiją, tokiu būdu, kaip mes turėtume, nes iš esmės iš mūsų to tikimasi. Ir man atrodo, kad mes turime vis dėlto biurokratinius mechanizmus. Ir mano nuomonė, e, dabar labai reikia ne tik tai sugrieš, sustiprinti demokratinį žmogaus teisų rėmimo priemonę, e, sukurti tam tikrą struktūrą, kaip bendradarbiautų e, komisija ir parlamentas, stebėdami šios priemonės įgyvendinimą. Tačiau mums reikėtų pradėti ir diskusiją dėl Europos demokratijos fondo. Ačiū, pana Makmilinskotai, aš pati turiu nedėlį klausimą. Į mane kreipėsi pilietinės visuomenės atstovai, kurie bijosi, kad komisija planuoja sumažinti paramą sprendžiant vietinius klausimus ateityje. Ar taip yra? Ir noriu pasakyti, kad reikia ir toliau remti tauteles, e, vietinės tautos e, įvairiose šalise. Ir noriu pasveikinti poną Timansą. Jūs tikriausiai dalyvavote kitame posėdėje, todėl negalėjote iš pat pradžių būti su mumis. Ir dabar norėčiau paprašyti poną Šmitą atsakyti į klausimus ir po to suteikti žodį ponui Timansui. Ačiū, ponė pirminkė, visiems parlamento nariams dėkoju už susidomėjimą ir paramą mūsų darbui. Detaliai nesugebėsiu atsakyti visus klausimus, tačiau visus klausimus pasižymėjau ir paprašinę patris e, pakalbėti apie tai. Kadangi atėjo Rolfas, tai galiu pasakyti, kad e, mūsų santykiai su išorės veiksmų tarnyba yra puikus. Šiandien mano darbuotojai sutinka su Marinaki darbuotojais, kalbama apie pilietinį visuomenę, apie ginklų neplatinimo klausimus, įvairius dalykus. Taip pat ir apie žmogaus teisės. Kaip rodo vertinimai, yra problema, kad tai, ką darome su šią priemonę, atitiktų ES bendrą politiką. Ir žmogaus teisų peržiūra būtent ir kalba apie tai. Tai yra politikos sudarinamumą, dvigubus standartus ir panašiai priemonė yra priemonė, bet politika yra visos peržiūros dalis. Vienas pavyzdys, kaip mes e, tai vertiname. Mūsų pasiūlymas komisijoje patvirtinamas prieš užbaigiant peržiūrą, todėl ir nėra čia nuorodų a, e, į tai. Tačiau yra tam tikrų ryšių. Išorės veiksmų tarnyba ir Olfas apie tai kalbės turbūt, jie rengia šalių strategijų dokumentus atskirom šalims ir mes apie tai kalbamės ir tai aptariame su valstybėmis narėmis ir tai yra išraiška ES politikos konkrečioje šalyje. Žinoma, tos strategijos bus panaudojamos aiškinantis, kokias, e, kokius poreikius reikia tenkinti, panaudojant priemonę konkrečioje šalyje. Taigi aš sakyčiau, kad mūsų santykiai ne tik, kad yra geri, bet yra sustiprintas darbinis ryšys tarp įvairių politikos dokumentų ir to, ką veikiame vietoje. Pranšiai pirmiausia noriu pasakyti, kad e, mielai dirbsime su jumis Toliau jūs klausėte konkrečiai apie politinės partijas, kaip ir kodėl. Kaip sakiau, mūsų pasiūlyme nesiūlome tiesiogiai dirbti su politinėmis partijomis, tačiau kai iškelėte Egipto klausimą, tai galima pasakyti, jog galime nueiti gana toli, paremdami pajėgumų kūrimą opozicinėse partijose ar visose partijose, kurias reikia stiprinti pluralizmo dvasia. Taigi mes esame tai pasirengę daryti, kol nepradėsime uh, tiesiog ir patys rinkti nugalėtoją. Ir tai yra Europos demokratijos fondo e, vertė. Komisijos pozicija yra ta, kad mes manome, jog toks fondas turėtų aiškios papildomos vertės. Mes suprantame, kad tarp valstybių narių yra skirtingų nuomonių. Šiame komitete, galiu pasakyti, būtų negerai, jeigu sukurtume fondą be jokio papildomo finansavimo ir panaudojame šiops priemonės e, lėšas finansuoti demokratijos fondą, kur ir taip jau nepakanka lėšų. Papildoma vertė būtų ta, kad e, fondas būtų Europos noro išraiška tapti e, aktyvesniu veikėjų pasaulinėme mastu. Tačiau e, būtų gaila, jeigu tokiu būdu būtų sumažėtų šio, šios priemonės vertė. Dėl lankstumo galbūt paprašysiu Patrys apie tai kalbėti. Tačiau iš esmės galiu pasakyti, kad tai iš esmės daroma taip pat kaip ir stabilumo priemonės atveju. Mes prašome pateikti koncepcijų dokumentus iš partnerių ir pradedame darybas su potencialiais paramos gavėjais ir apibrėžiame subsidiją. Ponas Tavarėšas pra, klausė, prašė pateikti pavyzdį, kaip praktikoje tai veikta, veikia. Galiu pateikti Sirijos pavyzdį, kur tikriausiai sutiksite, tai, tai nėra vieta, kur galima pateikti prašymą, teikti paraiškas labai paprastai. Kadangi egzistuoja cenzūra ir e, mums reikėjo surinkti informaciją iš to šalies, kad pasaulis žinotų, kas vyksta. Todėl mes e, tiesiogiai kalbėjome su nevyriausybinėmis organizacijomis, sustarėme dėl sutarčių, kad galėtume teikti paramą. Tai yra pavyzdys, kaip uh, veikia tokios lankščios sistemos. Pranešėjas klausė taip pat apie ryšius su rinkimų stebėjimo misijomis. Tai yra sritis, kur galima gerinti darbą, nes pačios misijos turi pakankamai išteklių, veikia veiksmingai ir daro poveikį rinkimų metu, bet jos, joms taip pat reikia rekomendacijų, jos turi pateikti rekomendacijas, kurias, kurių siūloma laikytis. Ir čia galima panaudoti šios priemonės išteklius. Šioje srityje nepakankamai dar dirbame ir manau, kad dėl to turėtume uh, dirbti daugiau šioje srityje. Pone Jėglė, e, e, atsakymas dėl kaimo plėtros. Ačiū šį klausimą. Manau, kad čia geras būdas pailustruoti papildomus e, šios priemonės aspektus Tanzanijoje. Pavyzdžiui, mes pradedame didelius kaimo plėtros projektus remdami kaimo vietovės kad šalis galėtų e, pradė, padidinti žemės ūkio gamybą. Ir tai, aišku, padeda žmogaus teisų problemą spręsti individuo atskiriu. E, būtų galima sakyti, kad kaimo plėtrą galima remti kitomis priemonėmis, o po to e, žmogaus teisų klausimus spręsti šią priemonę. Tai būtų neteisingas požiūris. Todėl mes sakome, kad tokius klausimus reikia integruoti į kaimo plėtros projektus, e, o nenaudoti priemonės vien tik tai izoliuotai šios problemas spręsti. Poniai Vaideriai, kuri klausime, klausė apie tiesioginio finansavimo mechanizmo taikymą. Tiesa, kad e, sunku kartais susiroti su paraiškų procesu, tačiau šios priemonės atveju e, taip pat yra, mūsų partneriai dažnai yra labiau pažeidžiami, tačiau e, sprendimas yra pateikti koncepcinį dokumentą ir pradėti darybas ir atitinkamai informuoti institucijas. Ponui Havitui, kuris atrodo yra su mumis savo dvasia, Ačiū už pritarimą dėl žmogaus teisų gynėjų. Pakartosiu, mums reikia būdą, kaip jūs informuoti apie tai, ką mes darome nekonfidencialiai dėl seksualinių mažumų teisų. Mes kalbame apie seksualinę orientaciją 2.1b straipsnėje. Jeigu tai nėra pakankamai aiškiai pasakyta, tai galima dar pasidarbuoti. Tas pats e, ir su verslu Nekalbame apie tai konkrečiai, bet esmė e, dokumente yra ir galima tiesiog pakeisti formuluotę. Dėl deleguotų aktų. Na, visų pirma, problema yra ta, kad yra svarbus klausimas ir komisijos pirmininkas tai yra patvirtinęs, kodėl šiame reglamente apie tai nekalbame. Tai yra todėl, kad šis Klausimas sprendžiamas per horizontalų įgyvendinimo reglamentą. Tai yra visapusiškai apibrėžiama būtent įgyvendinimo reglamente. Atsakysiu poniai Gomes dėl deleguoto aktų taip pat. Jūs klausėte apie Etijopiją ryšis su vystimosi fondu. Grįšiu prie mano atsakymo apie santykius su išorės veiksmų tarnyba. Reikia labai e, bendrai matyti, kokia yra situacija konkrečios šalies, pavyzdžiui, biudžeto paramos prasme, ar Etiopijai reikia biudžeto paramos ar sektorinės paramos, ar reikia tiesiog dirbti su nevyriausybinės organizacijomis. Ir būtent paražėje ir sakiau, kad pats laikas kalbėti apie žmogaus teisės, nes apie šias dimensijas kalbame ir kitose politikos dokumentuose, kuriuos pristatome įvairiose komitetuose. Ir nors vystimos fondas nėra biudžetizuojamas politika, kuri aptariama taikoma Iraką ir šalims. Taigi su parlamentu mes kalbame, kaip spręsti žmogaus teisų klausimus Irake ir šalise ir siekime užtikrinti, kad būtų holistinis požiūris. Klausėte apie Libiją. Kaip užtikrinti, kad opozicija galėtų organizuotis? Mes dirbame tokį darbą, mes remiame rinkimų įstatymo rengimą Libijoje o toliau remsime e, mokymus politinėms partijams. Tai yra pavyzdys, kad be ne, nesikiždami į politinių partijų tiesiog neparėma. Tokiais, tokiais atvejais kaip Libija galime jiems padėti kai kuriojais e, jautriais klausimais, pavyzdžiui, e, rinkimų įstatymo rengimo ar politinių partijų apmokymų, o toliau remsime pilietinės visuomenės organizacijas kurios stebės kaip įgyvenimas taisyklės. Ponai Makmilonui Skotui atsakymas. Sutinku, kad yra politinė parama žmogaus teisėms, todėl komisija ir siūlo 34 procentais padinti finansavimą šiai priemoniai dėl mažų subsidijų. Koks, kokiu dažniu aš kartą per savaitę pasirašau e, nutarimus skirti 10 tūkstančių eurų e, subsidijas, nes tuomet matau, kad iš tikrųjų ši priemonė veikia ir visada yra atvejų, dėl kurių plyšta širdis. Dabartinės portfelis yra 250. Ir ši priemonė veikia. Dar kartą sakau, kad komisija galvos, kaip jūs informuoti neformaliai ką mes darome su šiomis mažomis e, subsidijomis. Manau, kad turite apie tai žinoti. Dėl jūsų komentaro, kad praeitie priemonė buvo naudojama kaip vystimosi politikos priemonė, o ne žmogaus teisų priemonė. Tai yra diskutuotina, žinoma, mes norime kad ši priemonė būtų skirta grinai žmogaus teisėms. Tikriausiai jūs teisus, kad mes šiek tiek nukrypame remdami pilietinės visuomenės organizacijas, kas nėra būtinai žmogaus teisų prie problemų esmė. Apskritai galiu pasakyti, kad jeigu didžiąją dalį lėšų panaudosime remti tarptautinės organizacijas, nors daugelis jų ir veikia žmogaus teisų srityse. Jeigu susijęsime tai su kofinansavimu e, tarptautinėms organizacijoms, tai reikės pamiršti aktyvę paramą opozicinėms partijoms. Na ir pagaliau pirminkėje atsakysiu štai kaip dėl vietinių tautelių paramos. Tai nėra mūsų ketinimas. Mes sumažinti būtent paramą toms tautoms. Aš ilgai kalbėjau, Patrisas man čia pakišo dar papiriuką. Na, jeigu aš kažką pamiršau, paprašysiu jį atsakyti. Trumpai atsakysiu apie lankstumą. Keturi svarbus dalykai Visų pirma, būtina reglamento toliau supaprastinti, nes e, tai yra bendras siekis komisijoje. Dar keli svarbus dalykai. Pastarosius du metus dirbame su pilietinė visuomenė, vystydami struktūrinį dialogą, aiškindamėsi, ką dar su pilietinės visuomenės nariais, e, ką dar galėtumėme nuveikti jų labui. Uh, Jie kalba, kad reikia paprastesnių procedūrų, kasdienio darbo, supaprastinimo. Mes rengėme dokumentus šiuo klausimu. Kitas dalykas, tai labai susijęs su e, žmonių rengimu ir mokymu. Mes mokome universitinės organizacijas, kaip geriausiai pristatyti projektus. Tok tokią pat veiklą, tą patį darome ir per komisijos delegacijas. Delegacijos taip pat dirba su pilietinės visuomenės atstovais. Trečias dalykas, mes peržiūrėme ne pačią procedūrą, bet etapus, kad viską supaprastintumėme, kad viskas nebūtų per sudėtinga, kad būtų lengva užpildyti paraiškas. Tai yra vyst, tebe vykstantis, tebe vykstant šios finansinio reglamento peržiūros dalis. Mes norime turėti daugiau galimybių teikti nedidelės sumas ir kad galėtų visi kreiptis, teikti paraškas. Taigi tai bus įmanoma, kai reglamento supaprastinimas bus patvirtintas. Galiausiai mes siūlome šią priemonę ir, kaip Kristianas paaiškino, Sirijoje ta priemonė taikoma net, ne ta prasme, kad procedūra neegzistuoja, bet viskas vyksta labai svarčiai. Mes turime galimybę teikti reikalingą paramą, būtent to ir prašome. Dar vienas dalykas, mes suprantame pilietinės visuomenės nusivylimą ir desperaciją, bet tai tikrai konkurencingas E, projektas. Tai susijęs su tuo, kad biudžetas dabar yra apkarpytas ir vis kai kurias dalykus būtų galima išspręsti tik tuo atveju, jeigu finansavimas būtų padidint. Pirmininkė, ačiū, dėkuoju abiems už jūsų atsakymus. Prieš suteikdama žodį ponui Tymanui, noriu priminti visiems, kad laiko turime nedaug. Norėčiau pradėti, kad prasidėtų klausimų valanda. Mes jau dabar beveik jau 11 ir dar čia nepasisakė pranešėjas ponas grafas Lamsdorfas. <clears throat> Prezidentin, erstmal auch von. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti Jūs e, savo ruošto su perrinkimu. Taip pat e, norėčiau pasveikinti poną Lamsdorfą kaip pranešėją ir padėkoti už jo pranešėją. Iš tiesų aš e, pasitengsiu kalbėsi trumpai. Uh, nes manau, kad ponas Šmitas savo pristatymę iš esmės jau daug ką aptarė. Tačiau bet kokiu atveju tai yra teminė priemonė, todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Aš manau, kad yra labai svarbu suprasti, kad uh, ši nauja priemonė dėl demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo e, apima tik tai 8 straipsnius. Tai būtent e, anksčiau buvo daugiau negu 20. Tai matome, kad labai sus, susiaurintas e, šis dokumentas susijęs su priemonė. yra du svarbiausi straipsniai. Tai yra e, šeštas ir vienuoliktas straipsnis. Vienuoliktas straipsnis yra susijęs su gavėjo tinkamumu, tai būtent atitikimu tam tikroms sąlygoms e, finansavimą gauti, o šeštas straipsnis susijęs su specialiamis procedūromis. Siekiant panaudoti finansinės priemonės. Kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti, kad mes pabandome papildyti šią teminę priemonę, palyginti su ankstesnė priemonė. Pirmiausia, antrame, punkt, e, tiksliau, antrame straipsnėje Tai yra priemonės taikymo srities apibrėžimas ten yra nurodytas, mes įtraukėme atitinkamą nuostatą susijusią su, lai, su religijos laisvė, su tikėjimo laisvė. Ankstesnėje priemonė nebuvo šios nuostatos. Čia, pavyzdžiui, Nigerija arba Pakistane arba kitose valstybėse, atsižvelgiant dabartinę situaciją, man atrodo, ši nuostata yra labai svarbi. Taip pat mes žodžio ir, žinia, ir spaudos laisvę atskirai apibrėžiame, įtraukiame taip pat ir e, laisvę naudotis internetu. Ir kaip ponas Halitas jau sakė, mes taip pat pabrėžiame ekonominės socialinės teisės susijusias su kultūrinėmis socialinėmis teisėmis. Tai būtent, kad korporatyvinė socialinė atsakomybė turi būti taikoma, nes ji mums yra a, pakankamai svarbi. Dar kitas dalykas. Kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, mes manome, kad struktūrinis dialogas, kuris vyko praėjusiais metais tarp parlamento ir komisijos, ateityje turėtų būti ir toliau vystamas. Kalbant apie išras veiksmų tarnybą, mes tam visiškai pritarėme. Mes manome, kad e, Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas į šios procesus. Mes manome taip pat, kad e, projektų įgyvenimas turėtų būti supaprastintas, ypač tokiais atvejais, kai kalbama rengiami vietos konkursai. atskirose valstybėse, kuriams taikomas demok demokratijos žmogaus teisų remimo priemonė. Tai būtent, kad vietos nevyriausybinės organizacijos galėtų geriau pasinaudoti e, šią priemonę ir gauti finansavimą. Ir paskutinis dalykas, į kurį norėjau atkreipti dėmesį, tai kad e, ir ateityje, remiantis ši E, šią priemonę būtų galima finansuoti rinkimų stebėjimo misijas. Ir mes norėjome taip pat užtikrinti, kad e, kompromisas, kuris buvo priimtas 2006 metais, e, būtų išlaikytas, kad būtų finansavimas 25 procentų skiriamas rinkimų stebėjimo misijoms ne, e, kad nebūtų peržengta ši riba. Kad būtent e, e, e žmogus teisų rėmimas ir e, rinkimų stebėjimo misijų finansavimas nebūtų netolygus. Tai yra būtent, kad žmogaus teisėms būtų skiriamas didesnis finansavimas. Taigi tiek norėjau pasakyti, o šiaip su kolegomis e, iš komisijos mes dirbame labai glaudžiai ir bandome uh, dėrybose, kurios dabar vyks taryboje ir parlamente. Norime bent jau laikytis vienos pozicijoje. Ačiū, ponė Tymansai. Ir baigiant, norėčiau suteikti žodį ponai grafo Lamsarfui pranešėjui. Iš tiesų, aš neturiu jokių didelių pastabų, tai buvo šiek tiek ilgesnis apsikeitimas nuomonėmis ir, kaip kolegos jau pasakė, Mes jau matome, kur yra mūsų esminiai klausimai. Mes turime atsižvelgti taip pat ir e, ataskaitose į e, laisvę naudotis internetu. Aš, aš neišgirdau tiesiog atsakymo į mm, pono Howardo atsakymo dėl LJAPT. Galbūt galėtume pasigilinti šį klausimą. Kitas dalykas e, klausimas, ponia Gomes, kurį iškėlė, tai yra dėl deleguotų akto Ir iš esmės tai yra minima demokratijos žmogaus teisų rėmimo priemonėje. Tai yra minima pačiame tekste šios priemonės, kad deleguoti aktai gali būti taikomi. Galbūt čia reikėtų šiek tiek geresnę formuluotę surasti. Man atrodo, kad vienas iš opiausių klausimų arba vertingiausių netgi klausimų yra susijęs su pačia demokratijos tema. tai būtent, kad būtų atskirtos. Pajėgumų kūrimas nuo politinio pluralizmo. Tai būtent kad iš esmės mes turėtume e, skatinti tokias politinės jėgas, kurios galbūt formuoja partiją, tačiau neturi atitinkamų e, pajėgumų, kad sukurtų partiją atitinkamose valstybėse. Tačiau bet kokiu atveju tai yra klausimas, kurį mes aptarsime savo dėrybose, e, išspręsime atsižvelgdami ir į mokesčių mokėtojų interesus, ir į mūsų kaip ES interesus. E, bet kuriuo atveju. Dar atkreipti dėmesį į tai, ką mes pra, kad netyčia nepastebėjau tokio dalyko, kad jūs dėl to perrinkta buvote, norėčiau pasveikinti jūs su tuo. Atsiprašau už tai. Taigi, ačiū ponė Lamsrufai. Mm. Labai smagu, kad mūsų pranešėjas taip rimtai dirba ir labai smagu, kad jūs ne tik afete, bet ir pas mus dirbate ir kad mes galime šiuose dviejose komitetuose bendradarbiauti ir politiniai koordinatoriai šioje darbo grupėje E, vysto ir toliau struktūrinį dialogą. Ir darbo grupė, kur užsieima demokratijos ir žmogaus teisų e, rėmimo klausimų ir toliau tęsia darbą. Aš norėčiau tik tai išvardyti, kas toje grupėje norėtų dirbti. Ir e, jau Strasbūrė per kitą plenarinį posėdį mes galėtume susitikti ir tą grupę surinkti Ir, pane Šmitai, tai taip pat jūs sakėte, kad reikia surasti tam tikrą būdą, kaip mes galime neoficialiai sustarti, kokie projektai gali būti remiami arba kokie žmogaus teisų gynėjai. Ir e, tai ši darbo grupė, kuri ir nebus oficiali, galėtų būti tam ir panaudota. Ačiū Jums už tikrai mm, gerus indėlius į mūsų diskusiją. Aš Jums norėčiau pasakyti, kad mums jau spaudžia laikas ir iš esmės aš pasiūlyčiau dabar dėl tų klausimų, kad jūs pateiktumėte juos raštu, bet kokiu atveju kiekvienas parlamento narys žino, ko jisai paklausė. Aš tik tai pavadinimą pasakysiu ir komisija tikriausiai atsakys, ponas Tavaras uždavė pirmąjį klausimą jis susijęs su Izraelio įstatymu, mm, tai būtent dėl nelegalios migracijos aš norėčiau, kad atsakytumėte. Jūs turite savo aplankę šį klausimą jau raštu. Is, uh, Kas būtų pasirengęs komisijos vardu atsakyti? Mr. Swan. Mr. Swan. Pone Swanai, prašau. Oh, I was too quick. <laughs> Sorry.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 Atsiprašau, atvykau, kad atvykau paskutinę minutę, bet turėjo atvykti kitas kolega, kuris buvo pasirengęs atsakyti konkrečius klausimus. Galbūt turite kitą klausimą, kurį galite atsakyti ir palauksime tuo tarpu jūsų kolegos. Tačiau buvo planuojama viską pradėti be 15.11. Uh, Sven, what, which, uh... Pone Svenai, galime perėti prie antrojo klausimo dėl Ukrainos. Tuomet prašau. Yeah. Good morning. Uh, my name is Kalin Ungur. I'm the political desk for Ukraine, the ES. At, labas rytas. Atsakydamas į klausimą apie Ukrainą, noriu pasakyti, kad išorės santykių tarnyba atidžiai stebi įvykius Ukrainoje ir vice komisijos vicepirmininkės atstovas spaudai išreiškė susirūpinimą nesnei dėl to, kad ponio Julius Timošenko teismo proceso metu nebuvo užtikrintas bešališkas teism, teismo procesas. Jūs žinote mūsų poziciją šiuo klausimu, mes manome, kad tas teismo procesas netitinka e, atitik, tarptautiniu bešališkam teismo procesui e, keliamų reikalavimų. Julija Timošenko, kur yra svarbi opozicijos figūra, e, jos įkalinimas reiškia, kad opozicijos partijos negalės dalyvauti kitose rinkimuose, kitos opozicinės jėgos irgi patiria spaudimą ir mus neramina tai, kad selektyviai įgyvendinama teisingumo sistema Ukrainoje kelia apima žmogaus teisų pažydinėjimus. Kalbant apie asociacijos sutartį su Ukraina, tai techninės dėrybos dėl tos sutarties tęsiamos ir me, priekybos klausimai yra įtraukti į tą bendrą susitarimą su Ukraina. Mes rengėme tą bendrą asociacijos sutartį, tačiau ir pilietinės visuomenės atstovai ir opozi Ukrainos opozicijos atstovai ypač akcentavo, kad reiktų atsižvelgti į susidariusią padėtį šalyje. E, gruodžio pabaigoje į, po įvykusio vadovų susitikimo su Ukraina e, pabaigoje paskelbtame pranešime spaus spaudai akcentuojamas Ukrainos siekis integruotis į ES. Taip pat klaus, klausime, e, už, klausime apie piktnaudžiavimo atvejus Ukrainos politinėme gyvenime. Mes akcentuojame, kad Ukrainai turi, reikia toliau dirbti, kad ypač e, žodžio ir e, susivienijimų teisės įgyvendinimo srityje ji pasiektų pažangos. Taip pat konstatuojame, kad Ukrainoje dažnai panaudojama nereikalinga jėga prieš taikius demonstrantus. Mes tikimės, kad valdžios ats, institucijų atstovai atsižvelgs į mūsų uh, iškeltus klausimus. Nebejokite, kad mes sus, dvišaliuose susitikimuose su Ukrainos atstovais šiuos klausimus keliame ir kiekvieną kartą esame pasirengę patikti naujausią informaciją, kai to paprašysite. Uh, Kitų klausimų nėra, papildomų klausimų nėra. Matau, kad Fridos Bripuls čia nėra. Galbūt galime pereiti prie Nikol Kilnilsen užduoto klausimo dėl žmogaus teisų padėties Azerbaidžiane. Ar galėtų kas nors atsakyti šį klausimą? <laughs> So maybe we do it the other way around. Mister... Galbūt darome viską atvirkščiai, ponės Svenai. Yra penki klausimai. Į kuriuos klausimus galime tikėtis atsakymų? Nei vieną? Aš atsiprašau, kad ats... pasidariau atsakingas, bet aš pas Aš pasirūpinau, kad kolegos parengtų atsakymus su tuos klausimus ir aš išsiaiškinsiu, kodėl taip įvyko. Yra čia kolega, kuris galėtų sakyti klausimą apie Etiopiją. Ana Gomes yra čia, galbūt išklausysime pirmą atsakymą klausimą apie Etiopiją. Please, uh, the... Prašau. Taigi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Thomas von. Ačiū, panė pirmininkė. Tomas Andelis atsakingas už e, Afrikos e, reikalus. Taigi e, buvo paklausta apie situaciją Etiopijoje ir apie du švedijos žurnalus, kurie buvo 11 metų įkalinti kalėjime Etiopijoje. Europos Sąjunga yra išorės veiksmų tarnyba stebi šią bylą labai atidžiai ir gruodžio mėnesį ponė Eštant, kaip tik tai per tam tikrą sukaktį, kai jie buvo tam tikrą laiką jau įkalinti ir pateikė pranešimą, kuriame tikėjusi, kad, kad abu švedų žurnalistai ir etiopai žurnalistai, kurie yra nuteisti pagal tą patį teisės aktą, bus paleisti. Martinas Kybė ir Johanas e, Pešanas. Tai tie žurnalistai ir jie, jų e, situacija šiek tiek pasikeitė. E, dabar jie byla jau išnagrinėta. Mes bendradarbiavame su Švedijos vyriausybė. Atliekame daug nekonfidencialaus darbo. Ir Švedija e, vadovauja šiam procesui. Ir mes e, manome, kad jų e, išvadavimui padės ta tylioji diplomatija. Taigi ši byla buvo pirmoji kuri buvo iškilta, iškilta pagal antiterorizmo teisės aktą, kuris buvo, e, kuris buvo priimtas Etiopijoje 2009 metais. E, šie e, švedai buvo nuteisti sausio 26 dieną. Taigi šitas teisės aktas yra aiškinamas labai plačiai, būtent kas yra teroristai, kas yra teroro aktas. Ir akivaizdu, kad e, e, įgyvendinant šį teisės aktą apribojamas žiniasklaidos ir raiškos laisvės. Mes manome, kad tai yra tikra grėsmė e, demokratijai Etiopijoje, nes būtent šitą sektus stengiamas ir saugoti nuo teroro išpolių prieš turistus Šiaurės Etiopijoje. Žinoma, E, teisėtos, e, teisėtas tas teisės aktas ir tos priemonės, kuris imasi Etiopija siekdama apsaugoti turistus. Tačiau kova prieš e, terorizmą netorė, neturėtų tapti kova prieš demokratiją ir žmogaus teisės. Todėl mes oficialiai Etiopijos vyriausybės paprašėme, remdamiesi žmogaus teisų hartijos 8 straipsnio būtent e, patikslinti, ar šis e, antiterorizmo teisės aktas taikiamas tokiams byloms. Ir būtent mes e, peržiūrime ir apsvarstome šį teisės aktą, remdamės ir kotonų susitarimu su Etiopija. Mes vystome dialogą su Etiopija, mūsų partnerystė yra pakankamai ilga ir sena. Taigi mes atidžiai stebime dabartinę situaciją ir vystome dialogą su Etiopijos vyriausybė remiamėsi 8 straipsnio, kaip jau minėjau. Ačiū, ar bus tolesnių klausimų? Tai yra ilgalaikė partnerystė su priespaudos režimu ir akių užmerkimas prieš žmogaus teisų pažeidimų žmonių atveju. O dabar e, įstatymą, įstatymas panaudojamas naudoti priespaudą prieš e, vietinius žmonės ir užsieniečius, kurie pasisako prieš žmogaus teisų pažeidimus. Aš nemanau, kad toks diskretiškas požiūris, kurio naudojatės, bus sėkmingas tikiuosi, kad jis bus sėkmingas, tačiau bijau, kad ko gero ne. Ir noriu paklausti, kodėl tie du žurnalistai sutiko prisip, pripažinti kaltinimus. Ar kas nors iš ES delegacijos stebėjo procesą, jiems patarinėjo. Aš žinau, kad Etiopijoje yra ilga ta tradicija, kad žmonės prisipažįsta įvykdę nusikaltimus, kuo jie bebūtų apkaltinti. Taip atsitiko ir su buvusio opozicijos partijos lyderiu, kuris buvo įkalintas iki gyvos galvos, kuri buvo įkalinta iki gyvos galvos. Ir pripažinus kaltę, jai buvo atleista. Tokia tradicija egzistuoja. Taigi noriu paklausti, ar kas nors iš ES ar teisininkų iš delegacijos patarė e, žurnalistams prisipažinti kaltais pagal šį e, įstatymą. Ačiū, ponė Gomes, ar galite atsakyti? Ačiū. Žinau, kad ES delegacija, Junktinės valstijos, Švedija ir kiti stebėjo teismą. Švedijos žurnalistai, žurnalistus atstovavo Švedijos e, teisininkai ir įvairūs e, liudininkai iš viso pasaulio kalbėjo už juos, liudijo jų naudai. Aš nežinau, kokiu patarimu e, jie gavo ir kodėl jie pasirinko neteikti apeliacijos. Ačiū už atsakymą. Turiu pasiūlymą, ką galima padaryti su kitais klausimais. Ar atėjo jau žmonių galinčių atsakyti kitus klausimus? E, mūsų organizacijoje yra daug žmonių, aš visų nepažįstu, tačiau, kiek žinau, kolega, kuris turi atsakyti į klausimą apie Izraelį, atvyksta. Ir labai trumpai galiu atsakyti į klausimą dėl e, Junktinių valstybių nacionalinės, nacionalinės gynybos įgaliojimų įstatymo. Manau, kad e, ponios Briopels kolegė Nikol Kelnilsen gali išklausyti atsakymą dėl Junktinių valstybių įstatymo. Dėl Junktinių valstybių gynybos įstatymo galiu pasakyti, kad teisės akto atitik, atitikimas tarptautiniams įsipareigojimams ir poveikiu ES ir Junktinių valstybių sustarimams yra analizuojamas, ypač dėl aspektų, kur neapima prezidento Obamos pareiškimas. Tai yra, kad ar Junktinių valstybių piliečiai įtariami terorizmu gali būti sulaikyti be teismo ir kokios procesinės teisėms jas gali būti suteiktos. Šiuo metu mūsų tarnyba aptarinėja šį klausimą su Junktinių valstybių atstovais. Ar turite papildomų klausimų? Ne. Um, now we uh, really have a time. Uh, neturime daug laiko ir dar turime klausimą, kurį uždavė Pane Kilnilsen. Taip, paskui. Ačiū, pane pirmininkė, aš atsiprašau, nes aš turėsiu netrukus išeiti iš salės, bet noriu žodį klausimą apie Azerbaidžianą. Jeigu kas nors tuo tarpu ateis ir galės atsakyti mano klausimą, norėčiau pridurti štai ką. Uh, Vienas dalykas, man atrodo, ypač aktualus, tai yra aktualija ypatingasis pranešėjas dėl kalin, politinių kalinių e, Azerbaidžiane, turiuomenį Europos tarybos specialų pranešėją. Taigi tas specialusis pranešėjas, tai yra naujausias dalykas, negali gauti vizos, kad nuvyktų į Azerbaidžianą. Aš tiesiog pridedu tai prie savo klausimo dėl e, laisvių suvaržymo Azerbaidžiane. Ačiū. E, e, Ačiū už klausimo patikslinimą taip pat. Manau, kad būtų gerai, jeigu likusius klausimus būtų atsakyta per E, darbo tvarkės punkto kiti klausimai aptarimą, jeigu įmanoma. Tai būtų šiandien po pietų. Jeigu tai būtų neįmanoma, aš prašyčiau pateikti į klausimus atsakymus raštu, nors e, taisyklės to ir nenumato. Konkrečiam klausimą uždavusiam asmeniui ir kopiją atsiųsti mūsų sekretoriatui, nes atsakymai įdomina mus visus. tikiuosi kitą kartą neįvyks tokių nesusipratimų. Nes e, sunku užtikrinti, kad atvyktų klausimą uždavęs asmo net numatytų metu. Dabar noriu pasveikyti naują pakomitečio narį, poną Broką. Šild jūs e, turite žalę kortelę kaip pavaduojantis narys. Aš norėčiau pasveikinti jūs kaip vicepirmininką AFET e, komiteto. Mes jau e, anksčiau baigėme darbo dargi nagrinėti, tačiau 11.30 mes išplėstinio biuro posėdį turime, todėl jau norite galite likti posėdėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėjau parodyti savo ateimu, kad man labai įdomus šitas pakomitėtis. Ir aš norėčiau taip pat, norėjau taip pat parodyti, aha, kad e, ir kitą savaitę galėsiu bendradarbiauti ir e, kalbėti su e, pakomitečiu apie glaudesnį bendradarbiavimą su mūsų komitetu. Ir man atrodo, kad e, mes, e, kaip e, AFET komitetas, galėsime prisidėti prie jūsų darbo įgyvendinant žmogaus teisės. Tai būtent žmogaus teisų nuostatas įtraukiant į prekybos sutartis ir taip toliau. Ir kad, kad žmogaus teisų rėmimas būtų griežčiau ir stipriau atstovaujamas. Taigi aš tiesiog norėjau parodyti, kad jūs užsiimate vis dėlto šiais klausimais, bet mes jums padėsime. Ačiū. Taigi, aš manau, kad iš esmės mes atlikome tikrai puikų darbą, mes dalyvavo daug parlamentarų ir mes aptarėme jau aktualias temas su žmogus esame susijęs ir labai džiaugiuosi, kad jūs kaip AFET pirmininkas atėjote pas mus. Ir iš tiesų yra visada taip, kad PA komitetis iš esmės yra priklausomas nuo komiteto. E, tačiau bet kokiu atveju džiaugiuosi, kad mes turime jūsų pritarimą ir mes e, e, pateiksime rezoliuciją, kurią norėsime iškelti ir per AFET komitetą, kad mes galėtume išplėsti savo, savo veiklą, kad turėtume ekspertus, kad galėtume savo iniciatyvą teikti pranešimus ir e, kad galėtume spręsti, e, kas e, kokį savo iniciatyvą pranešimą pateiks, kokie ekspertai pakviečiami, kokie tyrimai užsakomi. Mes galėtume iš esmės koordinuoti su jumis šį darbą ir išplėsti. Taigi ačiū, kad jūs atėjote. Jūsų laikas brangus, tai jeigu jūs pasiliksite, truputėlį galėsite dalyvauti mūsų išplėsnėme posėdėje. Dabar visiems kitiems kolegams norėčiau pasakyti ir taikomi e, ir e, kitiems darbuotojams. E, norėčiau pasakyti, kad uždaras yra išplėstinis biuras. Norėčiau, palikti, norėčiau, kad visi paliktų šią salę, kurie neprivalo čia dalyvauti, o po pietų 15 val. pradėsime klausimus dėl Pietų Amerikos. Ja.